Pirmiausiai turime patvirtinti darbo tvarkę. Noriu Jums paskelbti, kad 9 ir 33 punkto svarstymai nukelti vėlesniam laikui turėtų būti papildyti, tiksliau darbo tvarkė turėtų papildyti laiško projekto svarstymus, kuris jums buvo išdalintas. Ten kalbama apie galimybę viešai susipažinti su parlamento tarybos ir komisijos dokumentais. Pana Lichtenberger šį projektą teikia svarstyti. Taip pat noriu pranešti, kad dėl Eurostar techninių problemų ponė Volis vėluos į mūsų posėdį ir penktą ir šeštą darbo atvarkės klausimus svarstysime tik jai atvykus ir kas nors prieštarauja šiems darbo atvarkės pakeitimų, niekas tuomet jie yra patvirtinami. Dabar tvirtinkime Birželio 20-21 ir e, Liepos 11-12 posėdžių protokolus tvirtinsime, jeigu niekas neturi prieštaravimų, tuomet protokolai yra patvirtinami. Ir iš karto pradėsime svarstyti ketvirtąjį darbo atvarkės punktą. Tai yra pranešimo projektas dėl 896-2056 EB direktyvos dalinio pakeitimo susijusio su centriniu prekybos ir įmonių registru. Su šeimu ponas Lechneris yra pranešėjas. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad svarstydami žalėje knygą jau šį klausimą aptarėme, parengėme atitinkamą rezoliuciją. Ir po to, kai pasiūlymas buvo pateiktas, trumpai aptarėme, niekas neabejoja, kad šis susijimas yra teisingas ir reikėtų jį toliau plėtoti. Visa istorija susijusi su dviem aspektais. Pirmiausiai su e, turinio dalykais ir antras aspektas yra techninio pobūdžio. Jau anksčiau minėjau, kad pats e, e, neturiu techninių duomenų susijusių su atskirų registrų veikimo skaitmenimis techninėmis problemomis, tačiau manau, kad e, Europos parlamentas kaip institucija pat neturi atitinkamų ekspertinių gebėjimų, kad galėtų tai įvertinti, todėl man atrodė, kad e, galbūt reikėtų pradėti šį klausimą apskritai svarstyti ir svarstant e, jau pabandyti priimti sprendimą dėl atitinkamų techninių aspektų. Pirmininkaujantį Lenkiją, tarybai pirmininkaujantį Lenkiją daug investavo energijos, padėjo daug pastangų atitinkamoms daryboms taryboje ir parengė dokumento tekstą, su kurio turėjau galimybę susipažinti, įvertinti ir e, kalbant apie mūsų rezoliuciją, taip pat mano asmeninė nuomonė galėjau konstatuoti, kad mm, jau e, paties klausimas svarstymas e, pribrendo, kad galėtume priimti atitinkamus sprendimus, tačiau techniniai aspektai dar nėra visiškai išdiskutuoti. Todėl e, šios rytie reikėtų dar tolesnių svarstymų, stengdamasis, kad e, būtų siekiama tinkamos pažangos e, anglų kalba, parengiau šį pranešimą, turiu pasakyti, kad e, šiaip angliškai kalbu neipatingai gerai, tačiau su techniniais terminais esu neblogai susipažinęs. Taigi aš rengdamas savo pranešimą laikiausi viena vertus pirmininkiausios Lenkijos pasiūlymų, taip pat sekretariato ir padėjėjų teikimų pasiūlymų noriu pasakyti, kad taip kaip yra siūloma žaliojoje knygoje, reikėtų e, įsteigti tik tai tokią internetinę e, platformą, e, internetinę prieigos svetainę, o ne visiškai naują registrą. Klausimas susijęs su kalbiniu registru yra labai svarbu, net ir vokiečių kalba yra pakankamai sėtinga išversti tą dalyką, tačiau e, reikia užtikrinti, kad visomis ES oficialiomis kalbomis būtų e, gaunama informacija apie šios svetainės turinį. Už e, sistemos veikimą atsakinga turėtų būti komisija kadangi su registrų veikla susiję labai daug teisinių sprendimų ir jų padarinių, todėl komisija turi prisimti atsakomybę, bet ir e, turėti galimybę nuspręsti, kam atitinkamas e, funkcijas deleguoti, galbūt privačioms institucijoms, tačiau galutinė atsakomybė vis tiek turėtų pasilikti savo, štikrinant ieškos sistemos veikimą dėl skirtingų teisinių savokų reikšmių priklausomų nuo nacionalinių <clears throat> įmonių registro ypatumų atitinkamų interpretacijų. Čia taip pat reikia atsižvelgti į atitinkamus aspektus. Piniginė dalis yra labai e, svarbus, man svarbus pakeitimai susijęs su 15 dienų terminu. Aš e, pasiūliau naudoti savoką nedelsiant priklausomai nuo atitinkamos e, padėties, koks turėtų būti registro formatas, taip pat siūloma dokumento tekste. Čia aš, e, komisija yra numačiusi deleguotų aktų labai nemažai naudoti. Aš Imko komitete tokį pasiūlymą kritikavau, tačiau reikia pasakyti štai, ką aš e, atkreipiu pirmininkaujančios Lenkijos dėmesį į tai, kad, kaip manoma, daugiau šio pasiūlymo nuostatų būtų perkeliama į teisės aktą tačiau visko, aišku, perkelti neįmanoma, nes reikia sužvelgti taip pat ir atitinkamas e, faktinės problemas, su kuriamis susidurima įmonių ir prekybos e, registrė. Taigi aš siūlau dalį sprendimą priimti pasitelkus deleguotus teisės aktus, e, o kitą dalį per gyvendinamusius aktus galbūt skirtumas ne visiems yra aiškus, tačiau deleguotų teisės aktų atveju komisija e, pateikė tinkamus pasiūlymus e, dėl teisės akto, o e, parlamentas ir taryba turi 2-3 mėnesius dėl jų apsispręsti, tačiau iš tiesų taip nėra, o įgyvendinamiems teisės aktams turi pritarti valstybės narės. Aš e, manau, kad reiktų užtikrinti tam tikrą tarpusio pasitikėjimą ir todėl komisija ir valstybės narės turi sutarti dėl atitinkamos techninės procedūros susijusios su tais e, įgyvendinamais teisės aktais. E, kalbant apie šios procedūros rezultatus, tai manau, kad mūsų svarbiausia yra užtikrinti, kad būtų rimtai atsižvelgiama į parlamento nuomonę, o ne tik tai pateikti parlamento atitinkamus pasiūlymus, tikintis, kad e, jis automatiškai jiems pritars, taip pat reiktų pasitelkti ir valstybių narių ekspertinius gebėjimus šioje srityje. Pagrindinė šio pasiūlymo teikimo priežastis, kiek galiu vertinti, yra ta, kad e, šio pasiūlymo nuostatos neiškai atitinka tarybos pasiūlymus, aš pateikiau ir savo e, asmeninę nuomonę. Čia tačiau tikiuosi, kad daugumai pasiūlymų e, taryba turėtų pritarti, dar reikia palaukti, kol bus e, viskas išversta į kitas kalbas ir po to dar galėsime išsameu aptarti. Turint omenyje, kad pirmininkaujantį Lenkiją tikrai daug pastangų padėjo sprendžiant šį klausimą, tai būtų neblogai dabar pasistengti uh, užsitikrinti ir pasiekti realų rezultatą. Ačiū. Pirmininkas. Ačiū, ponai Lechner kaip visada, labai išsamei pristatėte šį klausimą. O dabar padiskutuokime. Evelyn Lechner prašė žodžio. Go ahead. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Uh, danke für diese kompakte Darstellung. Uh, uh. Ačiū, pana pirmininkė. Norėčiau ponui Lechneriui padėkoti, galbūt trumpai jį papildyti. Manau, kad e, negalėdami iš techninio požiūrio taško vertinti e, šios temos, vis tik tai turėtume stengtis juos įsigilinti, nes pavyzdžiui, tokių profesijų kaip notarų ir teisininkų atstovai tikrai e, norėtų, kad teikiami pasiūlymai įkvėptų tam tikro pasitikėjimo. Pavyzdžiui, jūsų pasiūlymas dėl visų, narybų, e, visų valstybių narių privalomo dalyvavimo. Jeigu tokį projektą pradedame įgyvendinti, tai iš tiesų jame turėtų dalyvauti visos valstybės narės. Abu dar verti dėmesio yra kiti jūsų pastebėjimai susijęs su techninė ekspertizė, kurios negalime atlikti ir galbūt būtų galima atsisakyti deleguotų aktų ir parodyti didesnį pasitikėjimą komisijoje valstybėmis narėmis, kad šios imtųsi e, atitinkamų įgyvendinimo priemonių. Aš norėčiau tą pas, pasitikėjimą parodyti, ypatingai komisijos ekspertais, nepaisant to, E, norėčiau galbūt šiek tiek apdairiau, kaip parlamento nariai vertinti šį pasiūlymą, turint omenyje, kad e, komisija iš tiesų ne pati valdys e, šį informacijos tinklą, tačiau deleguos atitinkamas funkcijas trečiosiams šalims Ir būtent dėl to aš e, norėčiau, kad elgtumėme šiek tiek apdairiau, nes būtent e, šio, su šias rytimis susiję klausimai turėtų būti demokratiškai kontroliuojami. Dėl 21 pakeitimo norėčiau paklausti, ten e, jūs siūlote atsisakyti nuorodos į duomenų apsaugos nuostatas. Noriu paklausti, Štai susiję su tuo, kad pri, ketinama priimti greitų laikų teisės aktą dėl domenų apsaugos, ar, ar yra kitos priežastys, a taip, tai tuomet šį klausimą išaiškiname. Aspektai būtent susiję su privalomu valstybių narių dalyvavimu. Šį aspektą norėčiau ypatingai pabrėžti pabaigai, nes mano nuomonė turėtume e, teikti šiam klausimui ir aspektui ypatingą dėmesį. Ačiū. Ačiū, Evelin. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Komisija, jei pageidautumėt. Ne. Gerai. Tuomet Pereikime prie kitų darbo tvarkės punktų, penktas ir šeštas, kaip pradžioje sakiau, yra atidedami iki to laiko, iki atvyks ponia Volis. Ji greitai atvyks, taigi galim svarstyti septintą darbo tvarkės punktą, e, keitimasis nuomonėmis dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose. E, Lopesis Turis White yra pranešėjęs šio klausimu. kolegos, norėčiau, kad abu du pono Lopesis turi White klausimus aptartumėm kartu. Tai būtų dar ir aštuntas punktas, tai būtiniausių mm, nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai. Tai pirmininkė, tai būtų geriausia, kad galėtumėm aptarti abu klausimus kartu. Pradėsiu nuo septinto darbo atverkės punkto. Tai yra nusikaltimų aukų paketas, gegužės 18 pradėtas darbas šio klausimu. E, aš esu pranešėjęs šio klausimu. Ir dėl direktyvos taip pat rengiu nuomonę šio klausimu, apie tai kalbėsime šiek tiek vėliau, tai yra aštuntas darbo atvarkės punktas. Taigi, dėl reglamento. Tai kalbame apie Europos apsaugos orderį, kuris nuo 2009 e, rugsėjo kai kuriuose valstybėse narėse jau veikia, tai yra baudžiamosios teisės dalis. E, komisija norėtų, kad jis būtų išplėstas apimti ir civilinės bylas, ne vien tik tai um, kriminalinius nusikaltimus. Tokiu būdu nusikaltimų aukų apsauga būtų išplėsta ir būtų integruota į visas ES politikos rytis. Naturalu, kad parlamentas turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį šiame procese. Taigi, svarbu būtų papildyti valstybių narių atliekamą darbą. Kaip jau sakiau, nuo 2009 rugsėjos yra e, taikomos e, e, Europos apsaugos orderis kuris yra skirtas apsaugoti nusikaltimo aukas, jeigu iškyla pavojus jų fiziniam, protiniam integralumui, jeigu yra jų judėjimo laisvė varžoma ir taip toliau. E, čia būtų numatytos automatinės priemonės, apsaugos priemonės, kurias galėtų numatyti nacionalinis teisėjas atitinkamosi bylose ir tokiu būdu nereikėtų egzekvator procedūros daugiau, viskas būtų supaprastinta pagal naują direktyvą kai kas galvoja, kad gali būti sunkumų su liudijimų išdavimais ir jų gyvenimais. Aš manau, kad jeigu um, kas nors iš komiteto narių norėtų išsakyti savo poziciją šio klausimu, tai būtų pravartu dabar ją išgirsti. Toliau, kalbant apie reglamentą, reikia pasakyti, koks būtų tvarkaraštis Be abejo, lauksiu jūsų kolegos pasiūlymų ar minčių. Iki kalėdų dokumentas turėtų būti parengtas, kad galėtumėm balsuoti jau kitų metų kovo pabaigoje ir e, plenarnėje sesijoje um, balandį arba gegužę pagėdautina balandį, kad jau galėtumėm svarstyti šį klausimą. Aš labai lauksiu kolegų indėlio be abejo. Dabar dėl direktyvos aš čia labai trumpai apibendrinu. Čia mes, jūri komitetas, rengiame nuomonę dėl minimalių horizontalių e, priemonių užtikrinti nusikaltimų aukų apsaugą, nežiūrint to, kokie tai būtų nusikaltimai. Man atrodo, tai eina kalba apie būtiniausių e, nusikaltimų aukų teisių apsaugą. E, tai yra labai svarbu po, tai būtų ir vertimas, ir pagalba nusikaltimų aukoms, gaunant visą teisinę pagalbą, kompensacijai įvairių išlaidų ir taip toliau, taip toliau. Tai yra visa tai būtų apimama labai svarbu, būtent, kad eina kalba apie nusikaltimo aukų teises, kad nebūtų jokio diskriminavimo dėl prieigos prie teisingumo, dėl kompensavimo ir taip toliau dėl pagalbos nusikaltimų aukoms, kuomet yra byla teisme, jeigu yra kažkokių tai finansinių elementų, e, medicininių, teisinių, psichologinių, kitokių aspektų, jie irgi yra aptarti, tai irgi yra labai svarbu. šiek tiek galiu apgailę stauti dėl savo valstybės valstybės, kad um, terorizmo aukų neapima šios nuostatos. Yra papildomas dokumentas pakete, ketvirtas e, punktas, kur kalbama apie konkrečias nusikaltimo aukų kategorijas. Ten yra paminėtos terorizmo nusikaltimų aukos, bet taip pat ir 318 yra nuoroda į tai, Tačiau vėliau 18 straipsnį, kur eina kalba apie labai pažeidžiamas aukas, jau šių aukų nebėra paminėta. Yra teisingai, aišku, nepilnamečiais, pagyvenę žmonės, žmonės su negale, prekybos žmonėmis aukos. Aš norėčiau, kad tame sąraše būtų paminėtos ir teroristinių išpolių aukos ir būtent tai aš pasistengsiu padaryti. Tiesiog norėjau atkreipti kolegų dėmesį, kad prireikus galėtumėm aptarti ir šią mintį, kad kolegos galėtų išsakyti savo poziciją už ar prieš. Ir galiausiai tvarkaraštis, daugmaž toks kaip ir dėl septinto punkto. Kolegoms dokumentą pasistengsiu pateikti iki kalėdų kad galėtumėm balsuoti kitų metų pradžioje. Tačiau, kaip jau pirmai sakiau, lauksiu kolegų pasiūlymų, minčių. labai norėčiau išgirsti ir komisijos nuomonę. Bet aš labai norėčiau traukti kaip galima daugiau kolegų, kad mūsų pranešimas ir nuomonė būtų patys geriausi. Aš labai džiaugiuosi, kad šis klausimas pagaliau yra svarstomas Europinių lygmenių. Ačiū Ponai Lopesis turi zvait, ar kolegos turėtų kokių pastabų šio klausimu? Ne, gal komisija tuomet? Taip? Ne. Kągi, tada aptarėme šiuos klausimus. Pereikime prie kito darbo atvarkės punkto. Kaip jau sakiau, devintas klausimas yra atidėtas vėlesniam laikui. Tada dešimtas punktas, tai yra keturioliktoji bendrovių teisės direktyva dėl bendrovių buveinių perkelimo į kitą valstybę narę. Pone Regner. Ähm, Ačiū, pana pirmininkė, pakankamai greitai judame į priekį. Teisės reikalų komitete <clears throat> bendrojo būsnių perkelimo klausimas nėra naujas, jau Anksčiau svarstame 14 bendrovių direktyvą dėl buveinių perkelimo ir, kaip žinia, ankstesnėje Europos parlamento kadencijoje šis klausimas buvo svarstomas. Klaus Heiner Leinė 2010-aisiais penktas pranešimas buvo patvirtintas. Todėl mm, nepradedame diskusijų nuo nulio, turime pakankamai tvirtą pagrindą, bet atsižvelgiant į dabartinės aplinkybės, galbūt kai kurias sritis ir aspektus reikėtų kitaip vertinti bendroje Europos rinkoje savo būstinės e, perkeliančios e, įmonės e, iš tiesų nutraukia savo veiklą vienoje šalyje ir pradeda ją ja, kitoje ir čia galima būtų kalbėti apie tam tikrą anachronizmą e, Europos vidaus rinkoje, nes e, šis procesas yra susijęs su įvairiais trūkumais, papildomomis administracijomis, kitomis išlaidomis, todėl reikėtų pateikti atitinkamos direktyvos projektą, būtent apie tai kalbama daugiausia e, šiame pranešime, raginant komisiją imtis teisėje kuros veiklos. Kai kurios punktus norėčiau išsameu pristatyti. Pagrindinis klausimas, kurį reikėtų aptarti, yra susijęs su įmonių buveinėmis. Europoje esama didelio pasitikėjimo trūkumo investuotojų mokesčių mokėtojai neturi pakankamai didelio pasitikėjimo įmonių veiklos struktūromis, ypatingai e, rizikos fondais, kurie ketina vykdyti tam tikras investicijas, kadangi baiminamasi vadinamųjų e, pašto dėžučių kompanijų, e, kurios vykdo ne visiškai skaidrę veiklą. Komisijos narys Magryvi kažkada šio klausimo bijojo kaip velnis šventinto vandens, siekiant išsiaiškinti tikrasias įmonių buveinių perkeliamo aplinkybės ir kaip jos yra perkeliamos. Aš e, raginu užtikrinti kaip įmanoma labiau skaidrumo principą laikymasi, taip pat e, atsižvelgti į būtinybę užtikrinti darbuotojų teisės priimant atitinkamus sprendimus įmonėje ir e, komitete. Šis pasiūlymas buvo pritartas beveik vienbalsiai, tik vienam nariui balsavus prieš. Todėl aš ir pasiūliau atitinkamai atsižvelgti į akcinių bendrovių, europinių akcinių bendrovių nuostatus, veiklos nuostatus ir pateikti atitinkamą nuorodą į juos. Dar kalbant apie terminus, e, pakeitimų teikimo terminas baigėsi spalio 20 dieną, tam, kad 22 spalio galėtume balsuoti, tiksliau lapkričio galėtume balsuoti komitete šiuo klausimu. Ir tikiuosi, kad e, galėsime konstruktyviai pasikeisti savo nuomonėmis ir parengti tinkamą pranešimą tam, kad komisija po to būtų priversta imtis teisėjų kuros veiksmų pirmininkas. Ačiū, Evelin. Dėkuoju, kad pristatėte šį klausimą. Kas norėtų pasisakyti diskusijose? Niekas. Komisija gal tada? Ne pirmadienio ryto, pirmadienio popietės čia toks jausmas. Gal kągi tuomet pereikime prie 11 darbo atvarkės punkto. Sebastian Valentin Baudų, Europos įmonių valdymo sistema. Prašom. Ačiū pirmininkė. Taigi dėl šio pranešimą, norėčiau pasakyti, kad čia turėtų būti kalbama tik tai apie didelės įmonės ir biržų sąrašuose listinguojamoms įmonėms. Tai yra įmonėms, kurios turi didelę apyvartą, dirba e, jautriose sritise, kur yra monopolio situacija. Man atrodo, kad šio teisės akto nuostos neturėtų būti taikomas smulkiam ir vidutiniam verslui, nes mažom vidutinėms įmonėms reikia lankstumo. Dabar norėčiau išiškinti keletą problemų dėl žaliosios knygos. Visų pirma, dėl direktorių valdybos. Man atrodo, neturėtų būti čia kažkokios aiškios labai tokios griežtos skiriamosios linijos tarp um, valdybos pirmininko ir vykdančių direktorių. Bet um, šios pareigybės turėtų būti atskiros. Turėtumėm apsiriboti tik tai taisyklėmis valdybai, jos neturėtų būti taikomos vykdančiam personalui. Valdyba turi būti sudaryta iš narių, kurie turėtų pakankamai patirties, pavyzdžiui, buvę vykdantis pareigūnai ar esantis, kurių, kurie neturi vis tik tai interesų konflikto problemų ir kurie nėra susijęs su tomis pareigomis. Taigi valdyba turėtų būti sudaryta iš tokių narių. Kalbant apie direktorių valdybą. Manau, reikia pasakyti, kad reikia siekti įvairovės, reikia pabrėžti rezidentų vaidmenį tarptautinėse įmonėse. Reikia siekti, kad moterų skaičius e, auktų, bet aš asmeniškai nemanau, kad privalomos kvotos duotų kokios naudos dėl um, atrinkimo įvairių aspektų ir dėl to, kad mes tokiu reikalavimu galėtumėm pažeisti uh, savininkų teisę nuspręsti, ką jie norėtų matyti valdyboje. Manau, kad čia reikėtų galvoti apie lankščią kvotą. Ką tai reikštų? Tai reikštų, kad būtų tam tikras paketas taisyklių, kurios pasitvirtintų įmonė kurias paviešintų ta įmonė po to ir jų laikytųsi. Įmonės turėtų viešai nurodyti, kokiu būdu jos siekia padidinti moterų dalyvavimą valdybose. Kodėl aš pasisakyčiau prieš privalomą kvotą? Man atrodo, kad tai nebūtų įgyvendinamas variantas, tai nebūtų tinkamas variantas negali pasakyti, kad štai po trijų mėnesių privalės būti toks ir toks skaičius moterų. Manau, kad įmonės turės, pa, turėtų pačios užsibriežti, kokio skaičiaus moterų jos siektų savo valdybose ir kokiomis priemonėmis jos ketina to skaičiaus pasiekti. Dabar, dabar dėl vadybininkų. Manau, kad čia turėtų būti um, griežtų taisyklių ir elgesio kodekso tam tikras um, balansas, de derinys. E, siūloma, kad penkios kadencijos būtų maksimalus skaičius. Tačiau, pavyzdžiui, jeigu kažkam yra siūloma dirbti ilgiau valdyboje nei penkerias kadencijas, įmonės galėtų viršyti tą taisyklę, tik tai viešai turėtų paaiškinti, kodėl viršio, viršio tą maksimalių penkių kadencijų skaičių. Visi, tai yra ir investuotojai, ir valdžios institucijos turėtų turėti galimybę aiškiai suprasti, kodėl yra padarytas toks sprendimas. Dabar dėl valdybos narių darbo atlyginimo. Čia kokių didesnių problemų neiškilo. Kaip taisyklė, atlyginimą turėtų nustatyti visuotinis susirinkimas. Čia tas turėtų būti ir valdybos nariams, ir vykdo, vyriausiam vykdomajam pareigūnui uh, Aš, nepasi, aš nesakyčiau, kad reikėtų nustatyti maksimalę ribą. Man atrodo, visuotinis susirinkimas turėtų tvirtinti ne sumą, o atlyginimo paskaičiavimo metodiką. Ir tai būtų daroma dėl privatumo užtikrinimo. Dabar dėl, veikros, dėl veiklos rizikos. Čia ir ne vien tik tai vadovai, bet ir administracija turėtų būti įtraukta. Manau, kad reikėtų sustiprinti e, rizikos priežios komiteto, audito komiteto, atlyginimų komiteto, kitų komitetų vaidmenį. Dabar dėl akcininkų Jie turi suvaidinti labai svarbų vaidmenį, bet manau, kad šio pranešimo esmė yra siekia sustiprinti vadybininko atsakomybę, o ne akcininkų. Nes jeigu akcininkai nenori dalyvauti veikloje, tai pakankamai sunku juos priversti tai padaryti. Aišku, mes galime galvoti apie paskatas. Viena iš tokių paskatų būtų, pavyzdžiui, galimybė balsuoti elektroniniu būdu. Uh, ir tai galėtų būti privaloma priemonė, bet aš nepritarčiau tokios prie, kad ta priemonė būtų privaloma. Manau, kad akcininkai turi turėti galimybę nuspręsti balsuoti ar nebalsuoti. Jie turi turėti galimybę nuspręsti bendarbiauti ar ne. Susitarimai tarp akcininkų kai kuriuose valstybėse narėse yra draudžiami įstatymo. Tačiau, aišku, akcininkai turėtų turėti galimybę pasitarti, tarpusavėje pasikonsultuoti, kaip balsuoti visuotinėme susirinkime. Toliau dėl interesų konflikto. Taisyklės turi būti visiškai skaidrios. Kuomet vyksta sandoriai tarp partnerių, kurie e, vadovaujasi tais pačiais interesais, tai tie, kur, kuriem iškyla interesų konflikto klausimas, turėtų susilaikyti nuo balsavimo ir sprendimo prieimimo, kitai būtų taikomas sankcijos. Akcininkai turi būti apsaugoti e, nuo. Uh, daugumos akcijų turėtojų piknaudžiavimo savo e, teise, bet kita vertus reikia taip pat užtikrinti, kad e, mažiai akcininkai taip pat ir ne, nepiknaudžiautų savo situaciją ir nesikabinėtų bereikalingai prie akcijų kontrolinį paketą turinčiųjų. Toliau susitarimai su patarėjais, įgaliotiniais ar akcininkais, visa tai turėtų likti taip, kaip yra e, nustatyta dabar. Įgalioti patarėjai turėtų taip pat susilaikyti e, nuo mm, balsavimo situacijų, kuriems iškyla interesų konflikto problema. Kaip aš jau sakiau, pirmai dėl e, kadencijų maksimalaus skaičiaus, manau, kad kaip, kaip taisyklė turėtumėm būtent taikyti tą principą, kad arba yra laikomasi tos taisyklės, arba yra paaiškinama, kodėl jos nėra nesilaikoma, o ne numatyti privalomai, kad yra tik tai penkios kadencijos ir viskas. Geriau yra, kai taisyklės yra lankstesnės, prie kurių, prie kurių galima prisiderinti, bet labai svarbu, kad tuomet tos taisyklės būtų griežtai įgyvendinamos. Pavyzdžiui, jeigu įmonė nesilaiko kažkokios taisyklės, nusprendžia priimti kitokį sprendimą, viskas turi būti padaryta labai skaidriai. Įmonė turi paviešinti, kodėl nusprendė tos ar kitos taisyklės nesilaikyti. Ir paskutinis aspektas – man atrodo, visiškai nėra būtina, kad kažkoks tai nepriklausomas išorės analitikas analizuotų įmonės situaciją. Įmonė turi turėti galimybę pasinaudoti analitiko pateiktomis išvadomis, tačiau tai neturėtų būti kažkokios tai privalomos nuostatos, kad e, įmonė privalo taip elgtis vien todėl, kad įstatymas taip sako. Savo pranešimą aš išsiuntinėsiu šešėliniams pranešėjams, o po to o, galėsime nustatyti tvarkaraštį, kada toliau aptarinėti šį klausimą. Relacione, la parola a Evelyn Regna. Ačiū už pranešimą. Dabar e, ponė Evelyn Regna. Ačiū. Aš labai trumpai vieną principinio pobūdžio pastabą pateiksiu. Kalbam apie Europos įmonėms numatomus teisės aktus, bet neturėtumėm galvoti apie įprastinę verslo situaciją, nes jau daug pavyzdžių turime, kaip nereikėtų daryti. Dėl to noriu paminėti tą pagrindinį principą. Viską, kas paremta, viskas, kas paremta laisvanoriškumu, ne visada veikia taip jau sklandžiai, kartais net ir visai neveikia. Dėl to reikėtų daugiau dėmesio kreipti tai sričiai. Ir kalbėti ne tik apie laisvanoriškumo principą, bet ir apie atitinkamą kontrolės įvedimą. Ir čia turiu pavyzdį puikų iš savo gimtosios šalies, iš Austrijos. Um, Čia buvo įvertintas kodeksas žmonių veikimo ir buvo konstatuota, kad mūsų šalyje, kur yra tikrai daug įmonių, kurių akcijomis prekiaujama biržoje, laikėsi kodekso nuostatų. O 261 netgi įmonė nesilaikė uh, šių nuostatų. Taigi tikrai reikia konkretesnių veiksmų ir dėl to dar labai trumpai dėl numatytų kvotų mes dar su šešėliniais pranešėjais tikrai dar apie tai kalbėsimės, bet manau, kad tam kontekste jau visus pasiūlymus galime paremti komisijos narės e, rėding pateiktus ir manyčiau, kad ir visus kitus pasiūlymus, kurie eina tą linkme dėl daugiau dėl daugiau įvairovės. E, ta pasiūlymą irgi galėtumėm paremti, kad nebūtų nuolatos veikiama lyg uždaram klube. Dėl to jau dabar su nekantrumu laukiu mūsų diskusijos ateityje šiais klausimais. Ci sono altri interventi? Ar bus dar norinčių pasisakyti? Komisija? Ne. Passiamo all'altro punto all'ordine del. Tada perinam prie kito klausimo. Dvyliktasis punktas. Kviečiu kolegė Galo, kuri ką tik atvyko į salę. Ji pristatys nuomonę dėl muitinės vykdomo intelektinės nusavybės teisų užtikrinimo. Prašom. Merci, monsieur le président. Je... Ačiū pirmininkė. Taigi tai pirmasis keitimasis nuomonėmis. Uh, dėl muitinės kodekso intelektinės nuosavybės teisų apsaugos rytyje. Čia Europos komisijos strategijos elementas, e, padedant sukurti e, bendrą rinką ir apsaugoti intelektinės nuosavybės teises. Taip pat kalbame apie muitinės veiksmų planą kovai su kontrabanta 2009-2012 metų laikotarpiui. Norėčiau pacituoti keletą skaičių, kuriuos gavau iš Europos komisijos Liepos 14 dieną, kurie rodo, kokio masto yra problema. Rimta problema. kiek muitinių yra sugaunama e, padirbtų prekių, tai skaičius nuo 2010, 2010 metais išaugo dvigubai palyginti e, su ankstesniais metais nuo 43 500 išaugo iki virš 80 tūkstančių tas skaičius. Nuo 15 tūkstančių 2009 iki daugiau kaip 43 tūkstančių 2010. dažniausiai padirbtos prekės yra cigaretės 34 procentai, namų apyvokos prekės 14,5 procento. Tarp jų tai yra muilas, medikamentai būtiniam naudojimui, taip pat rūbai ir žaislai 7 procentai. Taigi iššūkis yra mūsų piliečių saugumas ir sveikata. Taigi tai pirmasis keitimasis nuomonėmis. Aš Jums norėjau pristatyti daug maž, kokie būtų komisijos siūlomi pakeitimai. 383 reglamente 2003 metų. Reikia turėti omenyje, kad taikymos rytis reglamento 2003 metų yra išplečiama, kad būtų galima priimti nepriekybinius subjektus, taip pat transporto priemonės ir vairuotojus, taip pat taikymos rytis apims lygiai gretų importą, taip vadinamoji, ir priemonės, kurios yra skirtos apeiti techninės kontrolės priemonės. Uh, aš pasisakyčiau už tokį taikymos ryties plėtimą, kokį pasiūlė Europos komisija. Ypač kalbant apie lygiai gretų importą, tai jau vyko keitimasis nuomonėmis su IMKO komitetu šio klausimu. Noriu priminti jums, jog eina kalba apie nusibės teisų savininkų e, teisų pažeidimą e, daugeliu atveju lygiai gretaus importo autoriai dažniausiai nelegalus, taip pat dalyvauja ir tų prekių padirbimo procese. Tad norint išvengti mūtinių darbo per nelik didelio išaugimo, reikėtų taip pat galvoti apie reikalingą dokumentaciją, kuri leistų mūtinėms tarnyboms išanalizuoti ir patikrinti, ar tos prekes yra neteisėtas e, lygiai gretus importas. Toliau kalbant taip pat apie tą taikymo sritį, neįtraukiamos prekės, kurios neturi komercinio pobūdžio, kurios vežamos asmenėme bagaže, tas yra išlaikoma ta, ta išimtis. Manau, kad mes visi tam punktui pritarsime. Ir galiausiai medikamentų tranzitas taip pat neįtrauktas į tą reglamentą. Tačiau jūs tikriausiai žinote, kad taip yra daroma tam, kad būtų išvengta konflikto tarp ES ir Indijos bei Brazilijos e, PPO. Be abejo, Suprantu, tą susitarimą, jis toks yra, tačiau reikia turėti omenyje pasaulio sveikatos organizacijos, kokie yra skaičiai. Mes žinome, kiek yra padirbtų medikamentų ir kad jie iš esmės yra platinim po Afrikos valstybės, Aziją, Lotynų Ameriką daugiausia. Tai yra tose valstybėse, kurių ekonomika yra dar perinamame laikotarpyje, ten procentas padirbtų medikamentų yra aukščiausias. Tad turime atsižvelgti ir į realijas. Antras dalykas po taikymos ryties išplėtimo, apie ką dar noriu pakalbėti, tai yra supaprastinta procedūra dėl prekių sunaikinimo. Tai yra naujas pasiūlymas Šiuo atveju jau privalomai yra numatyta taikyti supaprastintą sunaikinimo procedūrą. Ir čia yra numatyta, kad yra sutikimo prezumcija taikoma suklastotom ir piratuotom prekiam. Tokiu būdu procedūra paspartėja ir darosi mažiau biurokratiška. Mes sutaupysime laiko. Trečias dalykas, ką norėčiau aptarti, ką irgi reikėtų išanalizuoti kartu, tai yra smulkios siuntos. Visiškai sutinku su tuo principu, kad reikėtų specifinės procedūros smulkiosioms siuntoms ir atitinkamos mm, taikymo metodikos pagal pasiūlymo 24 punktą. Bet akivaizdu, kad reikia apibriežti, kas yra ta smulkioji siunta. Ir dar yra penktas punktas, dėl kurio gal reikėtų pagalvoti, uh, Čia tekstas numato 20 e, dienų terminą tam, kuris pateikė deklaraciją, kad jis pateiktų savo sutikimą, jog prekės būtų sunaikintos. Tai aš manau, kad iš tikrųjų, jeigu mes norime paprastos ir greitos procedūros, 20 dienų atsakymų laikotarpis, man atrodo, pernelyg ilgas. Taip pat reikėtų pamastyti apie muitinių tarnybų atsakomybės klausimą. Pavyzdžiui, dėl paaiškinimo pateikimų tais atvejais, kuomet yra nusprendžiama prekę sunaikinti. E, ir paskutinis dalykas, tai yra procedūrinių garantijų klausimas naujajame pasiūlyme yra numatytos labai svarbios procedūrinės garantijos. Tai yra paaiškinimai dėl e, įtartinų prekių sulaikymo terminų, e, visų sąlygų, pagal kurias e, mūtinės tarnybos turi autorių teisų turėtojams pateikti visą informaciją dėl tų siuntų ir taip toliau. Toliau visa procedūra, pagal kurią suteikiami įgaliojimai sunaikinti prekių prekes, mūtiniai kontroliuojant, tuo atveju, jeigu yra įtariamas e, intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas. Ir toliau e, gynybos teisė, tai yra teisė būti išklausytam, taip pat yra garantuojama. Visos atitinkamų suinteresuotų šalių teisės ir garantijos turi būti gerbiamos Tačiau šiuo klausimu reikia išvengti labai ilgų pasikartojančių procedūrų, kurios tikrai gali pakengti užsibrieštam tikslui, kurio, kurio yra siekiama šiuo teisės aktu. O tikslas yra apsaugoti mūsų įmonių ekonominius interesus. Ir antroji, tarp pirmoji vietoje, apsaugoti mūsų ES piliečių sveikatą ir saugą. Dabar dėl tvarkaraščio, kaip žinote, e, trys komitetai dirba šio klausimu. IMKO yra pagrindinis komitetas, panas Krasman yra pranešėjas. Inta ir Jūri prašo būti paskirtais kaip papildomais komitetais dėl uh, kompetencijų to pasiskirstimo klausimas dar nėra iki galo išspręstas. IMKO dabar numato dėl Krosman pranešimo kad būtų balsuojama vasario 28 dieną 2012 metais. Jūri komitete, kas man svarbu, mm, aš ketinu pateikti savo nuomonės projektą lapkričio mėnesį. Tai leistų mums balsuoti jau mūsų komiteto pirmame poslyje 2012 metais. Manau, kad tvarkaraštis būtų visiškai įmanomas. Aišku, tas klausimas nėra labai kažkoks e, įdomus, tad labai prašysiu bet kokiu atveju dėmesio ir indėlio. Grazie, la kolega Galo. Akis. Ačiū, kolega Galo. Dabar žodis kolegai Speroni. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegijai už pranešimą ir užduosiu jai du klausimus. Pirmasis susijęs su būtinybė pagreitinti nelegaliai įvežtų gaminių naikinimo procedūrą ir kuo greičiau ta procedūra bus taikoma, to geriau bus visoms suinteresuotoms šalims. Tokiu būdu pirmiausia turime užtikrinti mūsų įmonių apsaugą. Jeigu muitinės pareigūnai randa menamai arba tariamai suklastotų prekių, tai jos turėtų būti sunaikinamos per mėnesį, pusę metų arba netgi per metus galbūt, bet kokiu atveju tokiu būdu šios prekės nepatektų į rinką ir nepadarytų žalos mūsų įmonių konkurencingumui. Tačiau e, manau, ar reikėtų čia išvelgti sąsąją su mūsų įmonių apsauga, tačiau nežinau, ar svarbu uh, yra tas sulaikytų prekių saugojimo terminas. Kitas klausimas yra susijęs su naikinimo sąnaudomis, kas turėtų už tai sumokėti, ar valstybė, kuri e, sulaiko šias prekes, ar jas įvežantis nelegaliai asmenys. Kita kalbėtoja. Du aspektus norėjau paminėti lygiai grečių importų klausimą sprendėme balsuodami dėl IPRET 2. Jei lygiai gretiems importams taikytume griežtas taisyklės, tai kaip tame turėtume elgtis su prekyba internetu, nes e, prekybos internetu negalime kontroliuoti, negalime E, sistemiškai patikrinti, taigi būtina atkreipti į tai dėmesį. Norėjau tik priminti, kad šio klausimu jau balsavome. Antras klausimas susijęs su uh, išlaidomis, uh, su uh, klastočių naikinimo išlaidomis ir tai yra tikrai labai svarbus klausimas, kuris rūpi tiek pranešėjai, tiek šešėliams pranešėjams. Pirmininkas, ačiū, žodis ponai Engstriu. Imko taip pat keitėmis jų nuomonėmis šio klausimu. Pagrindinė problema dėl šio reglamento susijusi su tuo, kad e, tam tikrais aspektais Čia suteikiamos teisės mūtinėms konfiskuoti legaliai įvežamas prekes. Noriu pabrėžti, kad lygiai gretus importai yra teisėti ir e, suteikus atitinkamas teisės mūtinės tarnyboms konfiskuoti šias prekes paverstų lygiai grečius importus nelegaliais. Aišku, mes galime imtis atitinkamų veiksmų, kad e, e, pakeistume padėtį, tačiau turėtume tam patvirtinti atitinkamą teisės aktą, o ne numatyti atitinkamų teisų muitinių tarnyboms, kurios šiuo metu teisės aktus yra nenumatomas. Visi sutarame dėl to, kad prekių klastotis yra blogas dalykas. Aš, būdamas piratų partijos atstovas, manau, kad e, smulkiųjų siuntų atveju e, klastotis e, daro ekonominę žalą įmonėms ir gali kenkti sveikatą, sveikatai, kai, kai kuriais atvejais kalbėdami apie komercinį importą. Įsivaizduokime, kad e, vartotojas nusiperka suklastotus marškinėlius su atitinkamu e, logotipu. Tai tas asmo gali nežinoti, kad prekė yra suklastota e, arba gali pirkti suklastotą prekę sąmoningai. Čia ne visose valstybėse narėse pirkti klastotis yra neteisėta. Daugelį valstybių internetu perkant klastotis yra atliekama visiškai teisėta operacija. Ir įsivaizduokime, kad asmo internetu nusipirko tokią prekę, tuo tarpu muitinė ją konfiskavo ką tai turėtų reikšti, paprasčiausiai vagystė iš muitinės pusės. Taigi mes siekiame, kad e, vartotojai pasitikėtų internetinė prekyba, tokie veiksmai tą pasitikėjimą greutų. Ir kaip jau minėjau, esama valstybių narių, kuriuose tokie veiksmai yra visiškai teisėti iš vartotojų pusės ir e, muitinė atliktų neteisėtą veiksmą tokias prekes konfiskuodama. Būtų dar norinčių kalbėti. Ar pranešėja norėtų trumpai sureaguoti į pastabas? Ponui Speroni dėl konkretaus klausimo, kurį jis iškėlė, noriu pasakyti, kad taip, yra um, atitinkama atlyginimo procedūrą įmonėms, taigi nėra jos visiškai paliktos likimo valiai. Dabar dėl tos prekių sunaikinimo kainos, 27 straipsnis aptarė taip, kad teisų savininkas apmoka tą kainą, tačiau jis turi galimybę kelti ieškinį, susigražinti tos pinigus iš to, kas padarė pažydimą. E, esmė yra tokia, reikia stengti surasti suklastotoje. Dažniausiai tos prekes atkeliauja iš Kinijos ar dar kitų menkai prieinamų valstybių, kurios uh, nelabai nori bendradarbiauti su mutinės tarnybomis. Tai tai yra pagrindinis sunkumas. Uh, Dabar dėl lygiagretaus importo klausimo, tai labai rimtų, rimtas klausimas, kuris nusipelno, manau, aiškaus atsakymo ir geriau komisija atsakytų tai nei aš į šį konkretų kolegos klausimą, tačiau kas yra aišku, yra tai, kad tai yra neteisėtas lygiagretus importas, apie kurį mes kalbame. Ir aš jau kalbėjausi su daug atstovų, kurie man paaiškino, kad dažniausiai toks nelegalus lygiagretus importas dažniausiai yra įdedamas į tą patį sunkvežimį, kur, kur vežamas kitos prekės ir padirbtos kartu yra vežamos, būtent tai yra daroma norint ap apgauti ir apgaulės būdų įvežti prekes. Ar komisija norėtų pasisakyti? Ne. Gerai. Baigėme tada diskusijas ir šiuo klausimu. O dabar žodis Jan Filip Albrecht dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamam procesui ir teisės susisiekti po sulaikymo. Ja, dank, um, ähm, vi... Ačiū, ponė pirmininkė. Čia eina kalba apie priemonių paketą, komisijos pasiūlymą, kurį ji teikia vadovaudamasi minimalių standartų baudžiamajame procese užtikrinimo E, planu. Čia yra numatyta be kita ko užtikrinti vertimo, teisę į vertimą teismo posėdžių metu, taip pat e, vadinamasis teisių sąrašas turimų yra numatytas e, ir siekiama jį harmonizuoti, o kita priemonė yra teisė turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui manau, kad ši priemonė ir taip pat visas darbų ketinamų atlikti sąrašas yra labai svarbus žingsnis pirmin. Parlamentas e, jau yra anksčiau pasisakęs už tai, kad tie minimalų standartai būtų harmonizuojami ES lygiu ir tada kėlėme taip pat klausimą dėl abipusio pripažinimo priemonių, jeigu jų, pavyzdžiui, buvo imtasi policijos ir teismų bendradarbiavimo kontekste, manau, um, galiu pasakyti, kad visos frakcijos teigiamai ir į šį pasiūlymą reaguos, nes galvojame, kad um, tai yra būtent tai, ko parlamentas jau ilgą laiką reikalauja. Nepaisant to, vis tiek norime, aišku, kaip Teisės komitetas pateikti savo nuomonę ir taip pat kaip Europos parlamentas norime pateikti savo nuomonę pagal įprastą teisėkuros procedūrą, norėsime dalyvauti joje. Ir manau, svarbu mums kaip Teisės komitetui kiek įmanoma anksčiau pateikti savo nuomonę šiuo klausimu, kad e, teisėkuros procedūros metu Libė komitetas bus atsakingasis komitetas, būtume laiku įtraukiami į darbą ir būtų atsižvelgiama į mūsų pasiūlymus ir komentarus. Manau, kad tai svarbu be kita ko ir dėl to, kad ministrų taryba Koje jau vyko pirminiai debatai arba vyksta pirminiai debatai dėl šio pasiūlymo. O Europos parlamentas dalyvauja lygiomis teisėmis teisėkuros procedūroje, taigi e, ir savo ruoštų nori pakomentuoti šį pasiūlymą. Dėl to paminėsiu šešių valstybių narių reakciją Ministrų tarybos sustikimo metu jos labai santūriai, žve, santūriai vertino šį komisijos pasiūlymą, be kita ko ir dėl to, kad mano, jog teisinės apsaugos priemonių individams čia būtų numatoma labai daug ir būtent jos būtų harmonizuojamos ES lygiu. Ir panašu, kad tos valstybės narės nesutinka su Europos tarybos, pavyzdžiui, aiškinimu šios padėties. Panašu, kad jos nenori, kad asmenys būtų apsaugojami Europos Sąjungoje mm, galiojančiais minimaliais standartais baudžiamo proceso metu, o mes manytume, kad tai kaip tik yra labai pageidautina, bent jau minimalūs standartai turėtų būti suderinami, kad e, būtų atsižvelgiama į tą teisinį pagrindą, kurį suformavo Europos žmogaus teisų teismas, remdamasis Europos žmogaus teisų hartiją per pastarosius keliarius metus. Dėl to labai džiugu pastebėti, kad komisija pasiūlyme mini kai kuriuos dalykus, apie kuriuos kalba ir Europos žmogaus teisų teismas ir Europos žmogaus teisų konvencija. Ypač čia paminėčiau klausimą dėl tam tikrų įrodymų, dėl įrodymų pripažinimo tinkamais. Nes neretai tai gali priklausyti nuo to, ar asmo turėjo e, teisę turėti advokatą tinkamai užtikrintą ar ne. Europos žmogaus teisų teismas nuolatos apie tai kalba savo sprendimuose ir apeliuoja į tai, kad reikia atsižvelgti į baudžiamojo proceso standartus, į įtariamojo padėtį apsunkintą, į tai, kad neretai sprendimas yra priimamas neatsižvelgiant į minimales jų turimas teisės. Aš manau, kad reiktų tomis gairėmis ir vadovautis toliau formuluojant pasiūlymą, o mūsų mm, Teisės reikalų komiteto teikiami pasiūlymai dėl pakeitimo susiję be kita ko, pavyzdžiui, su vaikų didesnė apsauga ar kitų pažeidžiamų asmenų didesnė apsauga parlamentui tai visada buvo svarbu ir toliau bus svarbu. Ir mes tą akcentuosime taip pat. Kai kuriuose vietose atkreipiam dėmesį į tai, kad nenorėtumėm sutikti su kai kuriomis išimtimis numatytomis valstybėms narėms, ypač jeigu tokiu būdu nebūtų atsižvelgiama į ES mastų galiojantį standartą. Išimčių nacionaliniai teisiai neturėtų būti pasiūlyme, nes jeigu paliksime jas galioti, tuomet ir tokio pasiūlymo, kurį teikia dabar komisija, nereikėtų. Jeigu norime pasiekti minimalių standartų užtikrinimą ir jų gyvendinimą, kito kelio ir nėra. Be abejo, daugelis valstybių narių atitinka standartus, kurių reikalaujama ir komisija tą pabrėžia savo dokumente bet nepaisant to, Europos parlamentui vis tiek labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad mes čia dabar siekiame ne kuo daugiau išimčių įtraukti į pasiūlymą, bet kiek įmanoma daugiau standartų numatyti, kurie būtų realiai įgyvendinami. O išimtis ir toliau liktų išimtimis. Net jeigu kartais jos ir yra galbūt reikalingos ir mes į tai atsižvelgiame savo pasiūlymuose dėl pakeitimų. Tik sakome, kad išimtis turėtų būti um, mažinamos iki būtino minimumo. Tai tiek galiu pastebėti dabar. Aišku, džiaugčiausi, jeigu šešėlinės pranešėjos, iš kurių matau nei vienos salėje nėra, galėtų pakomentuoti situaciją, pasistengsiu su jomis susitikti, organizuoti susitikimą su šešėlinėmis pranešėjomis, bet ir kiti kolegos komiteto nariai kviečiami pasisakyti, teikti savo ruoštų pakeitimus. Čia kol kas paminėjau tik idėjas, pirminių idėjų rinkinį. Ir vis dėlto galvoju, kad pagrindinė kryptis komisijos pasirinkta teisinga, mes ją remsime toliau jos darbe. Ir Tikiuosi, kad šešėlinės pranešėjos mano taip pat. Tikiuosi, kad netrukus jau galėsime parengti bendrą nuomonę ir dabar su nekantrumu laukiu jūsų pastabų ir komentarų. Ačiū. La parola al collega, al collega Stojanov. Žodis pana Stojanov. Господин председателю, мисля, че можем да общим тази точка. Ačiū pirmininkė. Manau, galėtumėm. aptarti šios klausimus. Aš norėčiau išgirsti pranešio nuomonę. Pavyzdžiui, šio klausimu Bulgarijos konstitucija nustato, kad bet kas sulaikytas asmuo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 Tai yra tai, apie ką mes šiandien kalbame ir pranešėjas pristatė šį klausimą. Taigi, Bulgarijos konstitucija nustato, kad bet koks sulaikytas asmuo turi teisę į advokato pagalbą ir iš karto, kai tik jis yra sulaikomas. Tačiau atotrukis tarp teorijos ir realybės yra didžiulis. Um, prieš trijus metus buvau sulaikytas, aš pats ne, nebuvo atsižvelgta į mano parlamentinį imunitetą Žinote, kaip viskas vyksta, kai antrankiai ant jūsų rankų, spyris į, į, į už gaunate ar smūgį per galvą. Uh, Sunku, aišku, reikalauti, kad te, tavo teisės būtų gerbiamas, tačiau nors ir kiekvienas asmo turi teisę į a, tą teisinę pagalbą, vis tik tai labai sunku yra tai įgyvendinti. Kaip tai galima būtų padaryti? Amerikietiškose filmuose mes matome iš karto, sulaikytas asmo pareikalauja a, leisti jam paskambinti. Mano teisės buvo pažeistos tuomet, kai buvau sulaikytas. Man nebuvo pateiktas netgi arešto orderis. Aš manau, kad visos tas teisės turi būti surašytos aiškiai. Kai mane policija areštavo, mano šalyje pas mus yra leidžiama e, sulaikytą asmenį laikyti 20, nežinau kokie yra terminai kitose valstybėse narėse. Taigi, manau, kad sulaikyto asmens teisės turi kažkur figuruoti labai aiškiai, būti e, tiksliai pristatytos tam asmeniui, kad jis aiškiai žinotų, kokios yra jo teisės su, sulaik, e, pranešti apie savo sulaikymą, kokiais turi komunikavimo teisę. Noriu padėkoti poni, ponui Albrechtui už jo um, pristatytą pranešimą, nes man ši tema tikrai yra labai aktuali, turint omenyje, kad pats turiu asmeninės patirties šio klausimu. Pony. Kolega Speroni. Grazie, ho trovato nel documento la risposta che cercavo. E, aš jau radau atsakymą savo klausimą pateiktuose dokumentuose. Pirmininkas, ar dar būtų norinčių kalbėti komisijos atstovai? Ačiū pirmininkė, pasistengsiu kalbėti labai trumpai. Noriu padėkoti ponui Albrechtui už jo pranešimą ir už gražius žodžius dėl komisijos darbo. Uh, eina kalba apie teisę į advokatą baudžiamosios teisės bylose ir į teisę susisiekti su kitu asmeniu, jeigu asmo yra sulaikomas. Būtent norime, kad teisingumo erdvė taptų realybė, tad šis pasiūlymas yra labai svarbus. Teisė į advokatą, kad tikrai būtų efektyviai gyvendinama, yra labai svarbu, kad tai būtų aiškiai išdėsta baudžiamajame kodekse kontekste ir kad ji būtų gerbiama. Taip pat čia pasiūlyme yra e, numatoma, kad sulaikytas asmuo turėtų galimybę susisiekti su kitu asmeniu, su, e, su ambasada ar su konsulatu ES, kokia e, bebūtų jo pilietybė. Čia yra atsižvelgiama į Europos žmogaus teisių um, jurisprudencija 2008 metų ypač žymėje bylą, kad nuo pat Um, sulaikyto asmens apklausos policijoje momento jis turi teisę į advokatą. Labai svarbu, kad tos teisės būtų paaiškintos, racionalizuotos. Um, aš paminėjau uh, penktą, šeštą straipsnius, tai yra uh, teisės, kurios nenumatytos uh, teismo jurisprudencijoje. Ir komisija, aišku, galvoja, kad teisė į advokatą kai yra tai susijęs su bylomis siemomis su Europos arešto orderiu, tai yra labai svarbus klausimai, kurie, yra, kurie labai rūpi Europos parlamento. Ir aišku, mes galvojame apie žmogaus teisų teismo jurisprudenciją čia. O, čia, siūl, čia yra siūlomas teisės akto pasiūlymas dėl to, ką advokatas gali e, nuveikti savo e, kliento. Um, vardu. Pavyzdžiui, advokatas turi teisę aktyviai dalyvauti visose procedūrose, apklausose savo klientų, jis gali užduoti klausimus ir taip toliau. Jis turi teisę dalyvauti, tarkime, kai yra renkami įkalčiai. Pavyzdžiui, jeigu yra vykdoma krata kažkur tai, tai advokatas turi teisę dalyvauti savo kliento vardu, išskyrus kai kurias pagrįstas išimtis. Toliau dėl e, gynybos, aišku, formavimo advokatų advokatas turi turėti teisę um, dalyvauti visuose procesuose ir galimybės tas jo teises apriboti uh, reikia numatyti labai, ne, labai aiškiai apibrieštas, tik tai labai griežtai uh, limituotas, nes tikrai eina kalba apie labai svarbius uh, dalykus. Ir tie, pas, tie elementai yra labai svarbus. Pavyzdžiui, tarkim, ką daryti, jeigu yra pažeista sulaikyto asmens teisėje advokatą. Pavyzdžiui, kad jeigu yra surenkami kažkokie įkalčiai jeigu e, nebuvo suteikta e, sulaikytajam teisė į advokatą, tai tie įkačiai negali būti panaudoti e, nuteisiant tą sulaikytą ir taip toliau. Manau, kad tai tikrai labai svarbus elementai ir mes labai džiaugiamės šio darbu ir esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Ah, ah, prego, prego, relatore. Albrecht. <clears throat> Ir dabar dar, be abejo, dar kartą žodis nuomonės referentui, ponė Albrecht, prašom. Ačiū, aš nenoriu vilkinti. Mūsų posėdžio tik norėjau sureaguoti vieną vertus į klausimą, kuris buvo pateiktas dėl to, kaip traktuoti teorijos ir praktikos išsiskirimo klausimą. Manau, visose valstybėse narėse galime pastebėti tai, kad tas dalykas priklauso nuo to, kaip viskas yra surašyta Konstitucijoje, kitose svarbiose teisės aktuose, kad vadovaujamasi gerąją teisės praktiką ir panašiai, aišku, yra e, pagirtinų atvejų ir gal mažiau e, sėkmingų atvejų, bet e, visos valstybės narės taiko abipusio pripažinimo uh, priemonės, kaip kad pavyzdžiui Europos arešto orderį ir kitas. Ir manau, dėl to jau vien yra neišvengiama tai, kad būtų numatytas minimalus e, teisų, minimalus standartas. Mm, ir galima būtų tą padėtį dar ir patobulinti, užtikrinti dar geresnius e, minimalius standartus ir parlamentas jau nekarta į tai atkreipė dėmesį. Sakėme, kad um, reikia dar geresnio bendradarbiavimo policijos ir teismų bendradarbiavimo srityje, pasižiūrėti į tai, kokia yra padėtis ir vadovautis ne minimaliais standartais kurioje nors valstybėje narėje ir į tai orientuotis, o siekti dar geresnės padėties. Mes to ir toliau ryštingai sieksime savo pasiūlymais, nes matome, kad reikia siekti ne tik minimalių standartų numatytų Europos žmogaus teisų konvencijoje, bet taip pat ir e, pasiekti, kad e, konstitucijose numatyti, pavyzdžiui, Bulgarijoje ar Vokietijoje aukšto lygio teisų ištikrinimo standartai būtų įgyvendinami visoje e, Europos Sąjungoje harmonizuotai. Ir dar vienas argumentas, kuris, man atrodo, um, gana svarbus vėliausiai tada, kai po keliarių metų ES prisijungs ir prie Europos žmogaus teisų konvencijos, tas teisėkuros procedūras arba direktyvas, kurių dabar siekiame, reikės e, ginti taip pat ir Strasbūro mm, teisme. Dėl to labai svarbu užtikrinti tą aukštą standartą, e, vadovautis Europos tarybos aiškinimu, nacionalinių konstitucijų aiškinimais. Ir šios diskusijos metu teisėkuros procedūros metu reikia, aišku, atsižvelgti į nacionalinę padėtį valstybėse narėse, bet siekti kiek įmanoma aukštesnių standartų ir jų gyvendinimo harmonizuotai visose valstybėse narėse. To ir sieksime. Ačiū. Ar bus dar norinčių pasisakyti, kolega Stajanu?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 ir tarp jų būtų, pavyzdžiui, advokato dalyvavimas apklausose nuo pat pirmo momento. Tačiau abies korpus ne visuomet yra taip pat taikomas visose valstybėse narėse. Kartais abies korpus yra taikoma ir prieš pirmą apklausą. Taigi, uh, Aš galvoju, galbūt advokatas jau turėtų turėti galimybę dalyvauti ir prieš pirmą uh, sulaikytojo apklausą. Iš tikrųjų, dar prieš tai, kai įtar, sulaikytasis paskelbimas įtariamuoju, kad realiai jis galėtų padėti savo klientui. Concluso questo punto, non, ci, non c'è altro. <clears throat> Noi dobbiamo... Baigiame svarstyti. Però, momento, però non possiamo... Šį darbo atvarkės klausimą, dabar 14 punktas, pana Lichtenberger yra pranešėja, tiksliau nuomonės referentė. Balsuoti pradėsime tik 17 valandą. Jūs galite pristatyti šią nuomonę, tačiau balsuosime vėliau. Prašau. Oops. klausimas e, susijęs su galimybę susipažinti su Europos parlamento tarybos ir komisijos dokumentais. Jį turime svarstyti, siekdami užtikrinti kuo didesnį skaidrumą. Ir mėginame bendromis pastangomis to siekti pagrindinis komitetas e, nusprendė, atsakingas komitetas nusprendė veikti greičiau. Nebuvo planuota. Man labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad klausimo svarstymas trunka labai ilgai. Turime pateiktą seną pasiūlymą, ir dabar yra svarbu pateikti naują pasiūlymą, tiksliau komisija pateikė naują pasiūlymą dėl strategijos, kuris apima tik tai nedidelę dalį to, ko siekiame ir turime išvengti, kad būtų svarstoma tik tai ši nedidelė dalis siekiame platesnio masto, todėl mes norime pritarti nuomonės santraukai, taip kaip planavo ponas Kešpanas. Ir siūsdami laišką, kurio projektą jūs visi gavote. Atsižvelgiant į tai, kad e, diskusijų eigoje buvo pakeisti terminai, tai e, turint omenyje šio klausimo sudėtingumą e, ir atsižvelgiant į tai, kad per paskutinį komiteto posėdį taip pat dingo elektros energija, tai visos šios kliūtis mums e, užkirto kelią reaguoti į viską laiku, tačiau e, už šią problemą tikrai mes nesame atsakingi. Pirmininkas, ar būtų norinčių kalbėti? Todėl dabar padarome pertrauką 15 minučių ir tęsime posėdį be 5.5. Ačiū.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 14 punktas buvo Eva Lichtenberger pranešimas. Dabar jau penkta valanda ir galime balsuoti. Noriu prašyti balsuoti dėl Eva Lichtenberger pranešimo, dėl viešos prieigos prie tarybos komisijos dokumentų nuomonė. Kas už, prašom pakelti rankas. kas prieš. Susilaikė. Niekas. Toliau. Dėl ADR, Diana Volis pranešėją. Noriu pasveikyti ją atvykusią. Ilgai jai teko keliauti. Žinome, kad Junktinėje karalystė toli nuo Europos, taigi sunku čia patekti. Taigi, prašysiu dabar balsuoti dėl šio pranešimo. alternatyvus ginčių sprendimo variantai. Pirmas pakeitimas kas už, prieš, priimta, antras kas už, prieš, priimta, trečias už, prieš, priimta. Imko B. Kas už? prieš, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. Imko D, kaip priedas, kas už, prieš, priimta. Imko E, antroji dalis, kas už, prieš, priimta. Imko F antroji dalis, kas už, prieš priimta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš priimta. Septintas už, prieš priimta. Pirmas kompromisas Kas už? Prieš? Priimta. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Prieš? Priimta. Dešimtas. Kas už? Prieš? Priimta. Antras kompromisas. Kas už? Prieš? Priimta. Keturioliktas pakeitimas. Už? Prieš? Priimta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, priimta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, priimta. 22 pakeitimas, kas už, prieš. Nutėlę turime pakartoti balsavimą. Dėl 22 dar kartą kas už. Prieš. Priimta. 24 kas už. Prieš. Priimta. Imko ketvirtas kas už prieš priimta. Imko septintas pirmoji dalis, kas už, prieš priimta. Imko septintas trečia dalis, kas už, prieš priimta. 25 pakeitimas, kas už, prieš atmesta. 26 už, prieš Suskaičiuokime ir iš naujo prašysiu balsuoti. 26 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Atmesta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, priimta. 30 kas už, prieš atmesta. 31 kas už, prieš atmesta. 32 kas už, prieš priimta. 33 už, prieš priimta. Imko penktas kas už, prieš priimta. Septintas kompromisas kas už prieš priimta. Imko septintas antroji dalis ne nebalsuojame dėl to. Imko 18. Antra dalis, kas už, prieš, priimta. 40 pakeitimas, kas už, prieš, priimta. Imko antras, pirmoji dalis, kas už, prieš, priimta. Imko aštuntas, kas už, prieš, priimta priimta. Imko dešimtas už. Imko dešimtas, kas prieš. Atmesta. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš. Priimta. Imko 19, kas už, kas prieš. Priimta. 41 pakeitimas kas už, kas prieš. Priimta. Imko 11 antra dalis kas už, prieš. Atmesta. Imko 15 kas už, prieš. Priimta. Imko 20 kas už, prieš. Atmesta. Pasitikrinkime. Imko 20. Kas už? Kas prieš? Approvato. Grazie. E, emendament, sì, sì. Priimta. 42 pakeitimas kas už, kas prieš. Priimta. Imko trečia pirmoji dalis. Už prieš priimta. O dabar dėl viso pranešimo kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Vieningai. Toliau Lėnė pranešimas dėl Atenų konvencijos, keleivių ir bagažo vežimas jūra. Tik vienas balsavimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta vieningai. Toliau Manders pranešimas Europinė dimensija sporte. Nuomonė. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. Antras pakeitimas už, prieš, atmesta. Trečias pakeitimas, karim, kas už, prieš, priimta. Kompromisnis pakeitimas Manders kas už, prieš, priimta. Penktas pakeitimas už, prieš, atmesta. Šeštas už, prieš, atmesta. Septintas už, prieš, priimta. Aštuntas pakeitimas. Ir kompromisas kas už, prieš, priimta. Ir galutinis balsavimas dėl visos nuomonės, kas už, prieš, priimta 3 prieš. Gal pakartokime, nes Fransuas lik abejojo. Tai dar kartą balsuokime dėl visos nuomonės, kas už. Kas prieš? 3. Kas susilaiko? Priimta. Sospendiamo tre minuti perché poi continua la discussione. Dabar padarysime trijų minučių pertrauką, nes po to vyks diskusijos už uždarų durų. Questo è a porte chiuse. Ah. Porte chiuse. Se, se, le può dire che il resto lo votiamo. Il resto lo votiamo a porte chiuse. Comincia